ora all'ordine del giorno c'è la dichiarazione del vicepresidente della commissione Na, o dabar kitas mūsų darbotvarkės klausimas komisijos vicepirmininkės ir vyriausios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikos klausimais pareiškimas dėl nepilotuojamų orlaivių naudojimo. Kalbės ministras Kukulas vicepirmininkės Ašton vardu. Prašau. E, gerbiami parlamento nariai, nuotoliniu būdu valdomi orlaiviai, RPA, tai yra terminas, kurį mes paprastai vartojame zondams pavadinti, yra labai aktuolus dalykas. E, taip yra atsižvelgiant į praėjusiu metu gruodžio 19 dieną patvirtintas Europos vadovų tarybos išvadas. Tačiau diskusijos dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių turėtų vykti platesnėme kontekste. Ši technologija ir toliau bus plėtojama, bus plėsis jos pritaikymo būdai. Akivaizdu, kad ši technologija yra patvaresnė ir lankstesnė nei pilotuojami orlaiviai. Ir tai reiškia, kad e, ateityje tie nepilotuojami orlaiviai bus naudojami vis platesniu mastu. Diskusija apie įvairesnį galima tų orlaivių panaudojimą jau kurį laiką vyksta. Ji vyksta ir Europos parlamente. E, ginkluoti nepilotuojami orlaiviai e, atlieka ne tik puolamąją funkciją. Jų gebėjimai yra labai platus ir dėl to jie gali prisidėti prie įvairių karinių ir civilinių operacijų aspektų. Karinėje srityje kai kurie ginkluoti nepilotuojami orlaiviai yra skirti puolamosioms misijoms e, vykdyti, tačiau, kalbant plačiau, jie yra naudojami e, planuojant, rengiant ir vertinant operacijas geres, yra panaudojami jų žvalgybos ir stebėsenos gebėjimai. Geresnis stebėjimas reiškia galimybę anksčiau nustatyti e, grėsmės ir gelbėti kareivių gyvybės. Stebėjimas taip pat reiškia, kad e, galima stebėti vamzdynus, miškų gaisrus, numatyti žemės ūkio naudmenų panaudojimą, taip pat e, nustatyti dikumėjimo mastą. Be to, e, privačios bendrovės e, svarsto galimybę naudoti nepilotojimus orlaivius, teikdamos savo paskirstimo paslaugas. Ir ši technologija greitai plėtojasi, taip pat išsiplės ir tos technologijos panaudojimo būdai. Europos e, Sąjunga turi vidaus rinką, kurioje yra 500 milijonų žmonių, kur sukuriama maždaug 20 procentų pasaulio BVP. Ir Europos Sąjunga yra inves, suinteresuota. Mm E, rasti savo vaidmenį plėtojant šį naują produktą ir technologiją. Be to, ES vis dažniau prašoma atlikti vadovaujantį vaidmenį krizių valdymo operacijose ir labai sėkmingas tokio darbo pavyzdys yra kovos su piratavimu operacija Atalanta. Europos vadovų tarybos išvados dėl nepilotojamų orlaivių Taip pat buvo rengiamos atsižvelgiant į poreikį gerinti ES gebėjimus, rengiant bendrosios saugumo ir gynybos politikos misijas, įskaitant ir jūrų stebėseno operacijas. Mes dabar turime apsispręsti, ar norime pasikliauti kitais ir pirkti ir naudoti kitų sukurtas technologijas ir produktus, ar aiškiai politiškai pasirenkame plėtoti savo technologiją. Tai tenkintų ES poreikius saugumo prasme ir galiausiai e, smarkiai sustiprintų ES gynybos e, pramonės sektorių. E, įvairūs klausimai susijęs su nepilotojimais orlaiviais peržengia nacionalinių kompetencijų ribas. Europos vadovų taryba gruodžio 19 dieną kaip tik buvo proga kai kurioms valstybėms narėms panagrinėti, kokių e, nepilotojamų orlaivių pajėgumų joms prireiks. Dirbant su Europos gynybos agentūra, laikotarpiu nuo 2020 iki 2025 metų. Europos vadovų taryba e, numatė derinimo darbą numatė derinti karinių ir civilinių naudotojų darbą. Taip pat ES reikia ir oro saugos ir tinkam, oro transporto tinkamumo politikos, į kurią turėtų įeiti ir nepilotuojami orlaiviai. E, zondo ar nepilotuojamų orlaivių naudojimas e, sukėlė tam tikrų klausimų dėl žmogaus teisų ir tarptautinės teisės. Jų naudojimas kovojant su terorizmu. Jų, šis klausimas jau buvo keliamas e, jungtinėse tautose. Jį kėlė specialusis pranešėjas dėl žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių e, skatinimo ir apsaugos. Mūsų pozicija yra aiški. Mes turime užtikrinti, kad šio produkto naudojimas atitiktų ES ir tarptautinę teisę. E, svarbiausias dalykas yra ne technologija, bet jos panaudojimas. E, šiandien mes diskutuojame šią temą, o Junktinės Amerikos valstijos ir pirmauja gamindamos ir naudodamos nepilotojamos orlaivius, taip pat daugelis kitų šalių, Izraelis, Kinija, Rusija, Iranas ir Ekvadoras, e, kuria savo nacionalinius gebėjai, pajėgumus. Gruodžio mėnesį vykusi Europos vadovų taryba e, suteikia įgaliojimus tyrinėti ir plėtoti šią technologiją. Mes dabar pradedame aiškintis, kaip mes galėsime įgyvendinti ES prioritetus, atlikti savo vaidmenį pasaulyje, patenkinti savo rinką, savo reikalavimus ir sustiprinti savo pramoninę bazę. Ir mūsų politinis atsakas susijęs su įvairiais nepilotojamų orlaivių panaudojimo būdais, žinoma, keisis laikui bėgant. Mes žinome, kad mūsų laukia nemažai iššūkių ir reikės atsižvelgti į daugelį aspektų. Dabar laukiu diskusijos ir laukiu jūsų nuomonių. Ačiū. Grazie. E, ora la parola. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams, pasisakantiems frakcijų vardu, EPP vardu. Pirmasis kalbės ponas Galės. Dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš jums tarybos Pirmininkė noriu padėkoti už pasisakymą, už jūsų išsakytą poziciją ir aš jai turinio prasme pritariu beveik visiškai. Ypač esu jums dėkingas už tą nuorodą, kurią pateikėte savo pasisakymo pradžioje. Jūs pasakėte, kad vadinamųjų dronų technologija gali būti naudojama labai įvairiose srityse - civilinėje, tiek civilinėje, tiek ir karinėje aviacijoje. Mūsų frakcija būtų norėjusi pateikti tokią rezoliuciją, kuri būtų atspindėjusi visą uh, šios technologijos taikymo spektrą, tačiau mums nepavyko šio rezultato pasiekti. Vis dėlto, kadangi siekėme kompromiso, tai pavyko susitarti ir dėl bendros rezoliucijos. Kaip jau esu sakęs savo atitinkame pranešime, praeitį, renktame praeitais metais dėl mūsų gynybinių pajėgumų rengimo, labai svarbu, kad šie vadinamieji dronai būtų naudojami taikant pačias moderniausias technologinės priemonės. Tai susijęs su naujomis technologijomis ir jų vystimuosi. ES karinio komiteto vadovas posėdėje neseniai taip pat panašiai pasisakė. Nebūtų neatsakinga atsakyti tokio modernio, moderniomis technologijomis grįsto uh, E, įrenginio ir to būdu kel, mes galėtume sukelti grėsmę mūsų kariškiams atliekantiems tam tikras misijas. Aš manau, kad būtent šie skraidantis aparatai, šie orlaiviai galėtų tikrai prisidėti prie mūsų kariškių sėkmingų misijų. Aš taip pat nemanau, kad yra didelis pavojus, kad tie e, orlaiviai bus naudojami nelegaliais, neteisėtais tikslais. Taip, abejonės, ši rezoliucija, žinoma, pasisako prieš visiškai automatiškai naudojamus orlaivius. Be jokios abejonės žmogus turi va, numatyti to orlaivio skridimo maršrutą. Tai neturėtų būti tik algoritmas, kuris nustato, kuris valdo šį aparatą. Taigi toks būtų, tokia būtų mūsų pozicija. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau e, socialdemokratų vardu. E, pusantros minutės, e, ponė Gomeš, prašom. Matome, kad plinta nepilotuojamų orlaivių naudojimas, taip pat ir civilių žudynėms, to, tai ypač e, naudoja tokiems tikslams JAV, tai pažydžia tarptautinę teisę. Tokios rūšės technologija, kuri yra daug tikslesnė nei kiti e, kariniai ginklai, galėtų E, teikti garantijas užtikrinant taisyklių įgyvendinimą ir užkardyti nereikalingas mirtis. Tačiau jei ta technologija naudojama e, zonose, kurios nėra oficialiai paskelbtos konflikto zonomis, tai prieštarauja tarptautiniai teisiai, taip pat humanitariniai teisiai. Todėl e, es, valstybės plėtoja šią technologiją, tačiau būtina, kad jos raida, jos pažanga lydėtų labai aiškios teisinės nuostatos dėl tos technologijos panaudojimo. Taip pat reikia, reikėtų aiškiai apibriežti atsakomybę ir pareigas e, pagal šią tarptau, pagal tarptautinę teisinę, teisę. Humanitarinė teisė reglamentuojanti konfliktus yra svarbiausias įrankis šioje srityje reikėtų uždrausti nepilotuojamų orlaivių naudojimą e, zonose, kurios nėra paskelbtos konfliktų zonomis, taip pat mm, e, žudimams be teismo sprendimo. Ta technologija, kuri yra valdoma per atstumą, turi, jos naudojimas turi būti aiškiai apibrieštas. E, E, nepilotuojami orlaiviai turi būti įtraukti tarptautinės sutartys, taip pat e, sutartys dėl ginklų. Mes rengėme teisės aktus šio klausimą, bet ar manote, kad šie teisės, tie, e, tas ginklas gali būti naudojamas ir Europoje? Toliau baronė Latford. Ačiū pirmininkė. Keletas aspektų aspektų susijusių su nepilotuojimu orlaivių naudojimu tikrai kelia susirūpinimą. Kalbame apie ginkluotus nepilotuojimus orlaivius. Visų pirma, iškumo stygius, ar jų naudojimas atitinka tarptautinę teisę. Kaip ponegomės minėjo, jie, juos draudžiama naudoti vykdant mirties bausmės įgyvendinimą be teismo sprendimo ir ne konflikto zonoje. Tai prieštarauja tarptautiniai teisai ir humanitariniai teisai. Netgi konfliktų zonose negalima e, jų naudoti prieš civilius pagal karo, pagal karo zonos taisyklės. Taigi, stinga aiškumo dėl šių orlaivių naudojimo. Ar tai susijęs su bendra problema, skaidrumo stygiaus ir demokratinės kontrolės stygiaus problema. CŽV nei patvirtino, nei paneigė gandus apie savo nepilotuojamų orlaivių programą, bet Ben Emerson e, pareiškė, kad e, būtų netinkama e, slaptai tarnybai e, patikėti atsakomybę už uh, projektą, kurio, mm, kuriame plėtojama nepilotuojamų orlaivių technologija. E, šią technologiją lengvai galėtų pasinaudoti ir Al-Qaeda, teroristinės grupuotės. Turime nubriežti aiškės skiriamasias linijas. Reikia ES politikos ir valstybių narių politikos šiuo klausimu, e, kuri turime pasipriešinti nepilotojimų orlaivių e, naudojimui. Reikia tarptautinių taisyklių. Tai gali tapti dar vienu nelegalumo ir e, nemoralumo skandalu. Jei tylėsime, tapsime bendrininkais. Ne, nepakartokime šios klaidos dar kartą. Il... Labai ačiū. Toliau žaliųjų vardu. Kolega Lochbiller, dvi minutės. Kolegė Lochbiller, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir, ir tarybos atstovams už jų pareiškimą. Atėjo pats laikas ES spręsti šį nepilotų orlaivių klausimą. 2013 metais kelios valstybės narės e, pradėjo kartu e, kurti nepilotuojamų orlaivių e, grupę. Ir aš manau, kad čia mes turėtumėm nepamiršti ir JAV praktikos. Prezidentas Obama uh, prezidentui Obamai atėjusi valdžia labai padidėjo nepilotuojamų orlaivų e, skaičius. Nepilotuojami orlaiviai padeda žudyti žmonės, jie yra pavojingi visuomeniai ir mūsų šalyje, šalyse. Pakistane, Jemene arba Somalija nėra oficialaus karo, ten nėra oficialios karo zonos. Ir draudžiama žudyti žmonės ne karo zonoje. Dabar JAV sako, kad ji visame pasaulyje kovoja su terorizmu ir dėl to tokioje kovoje gali naudoti nepilotuojamus orlaivius, bet man atrodo tai yra neteisinga. Ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimas pažeidžia žmogaus teisės. Mūsų rezoliucija kalbama apie teisinį pagrindą ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimui mes reikalavome, kad ES nenaudotų ginkluotų nepilotuojamų orlaivių neteisminiam ir neteisėtam žudimui. Nepilotuojamų ginkluotų orlaivių naudojimo draudimas turėtų būti įtrauktas ir į eksporto režimus. Taip pat reikėtų kiek įmanoma greičiau susitarti dėl teisiškai privalomos ES pozicijos dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo. Ir be abejo mes reikalaujame uh, kad moksliniai tyrimai susiję su e, nepilotuojamais orlaiviais toliau būtų tesiami, bet neturėtų būti e, naudojantis tais ginkluotais e, nepilotuojamais orlaiviais žudomi žmonės. Ačiū. Toliau kolega Lözing Gue vardu, dvi minutės prašom. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau aiškiai pasakyti, kad šio Europos parlamento narių dauguma pritarė tam, kad reikia uždrausti ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimą. Tie nepilotuojami orlaiviai turėtų būti griežtai kontroliuojami, turėtų būti kontroliuojama ir jų gamyba, ir panaudojimas. Nepamirškime, e, kad šalia moralinių e, klausimų nėra ir jokių, jokio pagrindo pagal pag, e, tarptautinę teisę žudyti žmonės naudojant tokius nepilotuojamus orlaivius. E, šie ginkluoti nepilotuojami orlaiviai neužkerta kelio nei terorizmo išpoliams. Jie tiesiog žudo žmonės, žudo civilius žmonės. Jie padaro labai daug žalos visuomeniai. Ir žmonės nuolat bijo, kad bus panaudoti ginkluoti nepilotuojami orlaiviai, nes tie orlaiviai e, gali e, būti panaudoti prieš juos bet kur turguje, gatvėje, jie bijo leisti į mokyklą savo vaikus. E, teror, e, terorizmo negalima įveikti terorų. Galima e, su terorizmu kovoti tik bendradarbiaujant. Tie ginkluoti nepilotuojami orlaiviai žudo žmonės, kenkia demokratijai. Taip pat noriu paminėti dar vieną faktą nepilotuojami orlaiviai yra perlingas verslas ir šis verslas finansuojamas ir iš ES biudžeto. Tai visiškai netitinka ES vertybių. Aš tikiuosi, kad vis dėlto, jeigu ne šiandien, tai netolimoje ateityje šie ginkluoti nepilotuojami orlaiviai bus uždrausti. Ačiū. Toliau FD vardu Tero. Prašom, vieną minutę. Kiitos rouva puheenjohtaja Hyvät kollegat. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, nepilotuojamų orlaivių naudojimas labai stipriai išaugo išsivyščius technologijoms, dėl to nekyla jokių abejonių ir nemažai kariuomenių naudoja tokią įrangą. Yra išreikšta nemažai abejonių iš įvairių suinteresuotų šalių dėl to, kokios yra susijusios ir etinės problemos, ir teisminės problemos. Tačiau aš nemanau, kad nepilotuojamų orlaivių sukeltos problemos yra labai naujos ar nepažįstamos, nes tai yra tik viena ginklų rūšis tarp kitų. Ir todėl sunku išvelgti, kaip moralinė prasme nepilotuojami orlaiviai skiriasi nuo žmogaus valdomų priemonių. Juk vis tiek sprendimą daro žmogus nesvarbu, koks ginklas po to yra panaudojamas. Vertybės ir principai, kuriais remiantis yra daromas sprendimas panaudoti ginklus, yra svarbiausia. Čia yra, nes moralinė šios problemos pusė visiškai nepasikeitusi. Dėkui toliau, pana Štadler. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien apie tai diskutuojame. Šiuo klausimu būtina diskutuoti. Slaptusios tarnybos dabar turi galimybių naudoti tokius instrumentus ir e, tai vis dažniau daroma. Naudojami snaiperiai Venezueloje, Damaskė, Kijeve, bet e, slaptosios tarnybos e, gali panaudoti ir ginkluotus, ne, pilotuojamus or orlaivius ir vis didėja e, civilių aukų skaičius. E, šis cinizmas yra išdavikiškas ir jis visiškai nesuderinamas su mūsų puoselėmiamis vertybėmis. Ne viską ką galima daryti ir reikia daryti. Ir tą pasakyčiau ir apie ginkluotus nepilotuojamus orlaivius. Tie orlaiviai panaudojami tam, kad būtų įvykdyta mirties bausmė, bet tos mirties bausmė nėra priemęs e, joks teismas, tik slaptosios tarnybos. E, orlaiviai yra panaudojami tam, kad būtų nužudyti ir nekalti civiliai žmonės. Yra tiesiog įvykdomas mirties nuosprendis tiesiog vykdant valdžios ir galios politiką. Ir jeigu ES nekalbės aiškiai, tai tuomet ir ji neturės jokios moralinės teisės uh, skleisti savo vertybės kitose šalise. Ačiū. Toliau kolega Lysek, pusantros minutės. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie ministrze, koleżanki. Dziękuję, panie pirmininkė, gerbiami ministrai, gerbiami kolegos. Lenkijoje yra sakoma, kad kartais galima perlenkti lasdą. Ir iš tiesų galima tą padaryti ir turime būti sąžiningi, nepilotuojami orlaiviai. Kad ir ką bedarytume, yra naudojami kiekvieną dieną. 80 valstybių visame pasaulyje naudoja nepilotuojamus orlaivius. Be abejo, dauguma tų valstybių nepilotuojamus orlaivius naudoja ne kariniais tikslais kaip tik civiliniais tikslais, pavyzdžiui, apsaugoti savo sienas arba imtis veiksmų e, įvykus nelaimėms jūroje ir kitose situacijose, kurias galima būtų įvardinti kaip e, civilinės situacijas. Ir tik tai ketvirtadalis iš šių 80 valstybių nepilotuojamus orlaivius naudoja kariniais tikslais praktiškai tai yra pagrindė JAV, Junktinė karalystė ir Izraelis. Štai kas kelia mums nerimą. Ir mūsų politinė frakcija mano, kad toks nepilotuojamų orlavių naudojimas turėtų būti labai aiškiai reglamentuojamas teisės aktais, o kol kas to nėra ir mes labai tikimės, kad ši situacija bus kaip galima greičiau ištaisyta. Visi žinome, kad E, nepilotuojamų orlaivių atako metu yra labai didelė padaroma žala. Ir tai iš tiesų labai liūdna. Tačiau jeigu pažvelgtume į prastinius ginklus, pavyzdžiui, tuos ginklus, kurie buvo naudojami pasaulinių karų metais, irgi buvo daroma labai didžiulė žala net ir nekodėtiems civiliečiams. Dėkui, pana Kopa. Pusantros minutės. Dėkui, pane pirmininkė. Vyriausiai galiotinė, mes gyvename tokiais laikais, kai nepilotuojami orlaiviai tampa kiekvienos valstybės kariuomenės dalimi. Todėl ES reikėtų bendros politikos nustatančios tokių orlaivių naudojimo taisyklės. Jie yra priemonė užtikrinti taiką ir ramybę, bet e, nieks nebejoja, kad tokius orlaivius galima naudoti ir kitokiais tikslais, pavyzdžiui, sudarant žemėlapius, saugant sienas, kovojant su miškų gaisrais, žemės ūkio srityje. Deja, per pastarosius dešimtmečius matėme, kad nepilotuojami orlaiviai buvo naudojami trečiosiose šalise neteisminiams žudimams. Ir tokios situacijos vyksta, nors jos yra slepiamos tokios situacijos nėra reglamentuojamos tarptautinės teisės aktais, taip aš dažnai pasitaiko iš Junktinio Amerikos valstijų pusės. Ir turime kalbėti apie šį svarbų klausimą, tam, kad nepasikartotų humanitarinės krizės, tokios kaip buvo Jemen ir Pakistane. ES turi labai aiškiai pasisakyti prieš tokią praktiką. Mes turime reikalauti daugiau skaidrumo, kai nepilotojimus orlaivius naudoja trečiosios šalis. Taip pat turime susitarti dėl bendros pozicijos, dėl jų naudojimo, atsižvelgdami į tai, kad reikia užtikrinti žmogaus teisės ir tarptautinės teisės taikymą. Karinis nepilotojimų orlaivių naudojimas ne, nekelia kažkokių naujų klausimų. Visą tai dera su tarptautinė humanitarinė teisė. Svarbiausia yra, kam naudojami tokie neplatomi orlaiviai. Un minuto. Dėkui. Toliau pane Kronberg vieną minutę. Ačiū pirmininkė iki dabar e, nepilotuojamų orlaivių rinka sparčiai ir nereglamentuojama auga. Milijardai eurų skirti tos technologijos plėtoti, komisija valstybės narės rengėsi skirti dar daugiau prieš e, panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus. E, raginame komisiją ir tarybą parengti teisinę sistemą dėl e, šių lėktuvų naudojimo. Mums reikia užtikrinti atskaitomybę ir demokratišką kontrolę valstybėse narėse, e, kaip gyvendinamos nacionalinės e, nepilotuojamų orlaivių programos. Negalime sauliaisti ginklavimosi varžybų e, nepilotuojamų lėktuvų srityje. Taip pat reikia užtikrinti e, Europos ginklų kontrolės režimo galiojimą ir neleisti naudoti visiškai e, automatiškai žudančių technologijų ir, ir panaudoti jų prie žmonės. Ačiū toliau, panas Angurakis, vieną minutį. Pone pirmininkė. pats faktas, kad mes e, kalbame apie nepilotuojamus, orla, kalbame apie nepilotuojamus orlaivius, o neraginame juos visiškai uždrausti, atspindi ES reakcingą pobūdį. Tūkstančiai žmonių jau žuvo dėl šios technologijos, neteisėtai panaudojus juos e, Sicilijo, virš Sicilijos pakrančių. Tokios blogos sistemos temos egzistuoja dėl to, kad 2013 m. gruodžio mėnesį Europos vadovų taryba priima sprendimus, skatinančius, užtikrinančius imperialistinę agresiją prieš žmonės ir leista gaminti ginklų sistemas konsorcijumams, kuriuose dalyvauja e, Prancūzija, Vokietija, Graikija, kitos valstybės ir tie ginklai panaudojami prieš šalių, tų šalių žmonės. Milijonai eurų skiriami tai pramoniai ir pelnas nusėda pramonininkų kišenėse. ES naikinimas greuna Graikijos gynybos pramonė, nes ji netitinka monopolių e, taisyklių. Neatsižvelgiama į tai, ko labiausiai reikia žmonėms, bet ir toliau e, kalbėtojas nutraukiamas, toliau ponas Preda. Nu, Ačiū, ponė pirmininkė mm, ginkluoti e, nepilotuojami orlaviai tapo gyvenimo dalimi ir todėl mes negalime e, likti nuo šalyje, likti abejingi šiam klausimui. Norėčiau papasakoti Jums apie vizitą e, žmogaus teisų pakomitečio apsilankymą Jemenė prieš porą metų, kur mes kalbėjome apie e, šių orlaivių naudojimą. Įvyko labai įdomus e, pokalbis. Mūsų delegacijos narių e, nuomonės išsiskyrė, o vietos valdžios pozicija e, buvo kitokia. Tarp nebuvo niekur vieningos pozicijos ir nėra tarptautinio konsensuso šiuo klausimu. Iš europinės perspektyvos uh, reikia pasakyti, kad e, tų orlaivių naudojimas ne konfliktų zonose turėtų būti laikomas neteisėtų ir e, remiantis nuomonių apklausų duomenimis, europiečiai nepalaiko ginkluotų nepilotuojamų orlaivių panaudojimo ekstremistų žudimui ne konfliktų zonoje turime, jeigu mm, yra planų panaudoti tokią jėgą, tokį ginklą ne konfliktų zonoje, reikia teisiškai tai apibriežti, turime kalbėti apie teisėtus taikinius, apie susijusias operacijas ir tų ginklų panaudojimo politinį legitimumą ir man atrodo, kad būtent bendradarbiauti su jungtinėmis valstybėmis šioje srityje. Ačiū, sako pirmininkė, toliau ponas Hauvit. Ačiū pirmininkė. Prieš tris mėnesius Europos parlamente Malala Sufsai gavo e, Sakharovo premiją. Ji e, yra Talibano auka ir niekas jos neapkaltins e, simpatijomis terorizmui. Ir e, žmonės kaip, tokie kaip ji teigia, kad nepilotuojamo ginkluotų orlaivių naudojimas nekonfliktų zonose prilyksta terorizmui. Noriu pasakyti, kad tuos orlaivius galime naudoti teisę, tai gynybai juos galime panaudoti žmonių gyvybių gelbėjimui. Jie yra labai tikslus. Aš ne, nepradėsiu antiamerikoniškos propagandos, tačiau JAV e, taikoma e, politika dėl dvi, dvigubo taikinio, dvigubo taikymosi, ar ji atitinka e, teisės normas. Turime europietišką technologiją ir 18 ES valstybių narių turi nepilotuojamus orlaivius, todėl parlamentas teisė tai gali reikalauti, kad jų naudojimas atitiktų tarptautinę teisę, jis gali reikšti skeptišką požiūrį iš šių ginklų naudojimą be jokio žmogaus iškišimo ir reikalauti, kad būtų sutenktos, surinktos tarptautinės diskusijos dėl tų e, ginklų panaudojimo. Grazie, onorevole Pasku, un minuto. Ačiū toliau, kolega Pasku. Vieną minutę. Ačiū. 2013 metais buvo nutarta pritarti Buvo pritarta naudoti nepilotuojamus orlaivius ne kariniais tikslais, dabar jie vis dažniau naudojami dviejopais tikslais. Nors buvo ir labai neigiamo atsiliepimų apie tokių orlaivių naudojimą, bet jie naudojami ir toliau. Tai suprantama tik kitam e, tikro taško. E, tarkim, e, kai kurios institucijos. E, E, jūrų e, žvalgybą atliekančios institucijos juos naudoja e, tam, kad galėtų išgelbėti gyvybės. Taip pat šie orlaiviai naudomi ir specifinėms kariniams operacijoms, prieš kurias būtina atlikti žvalgybą. Bet turime būti realistai. Kai džinas yra išleistas iš butelio, jie manoma sugrūsti uh, atgal į tą butelį, nors e, jo poveikį ir galima sumažinti ir apriboti. Ačiū, ponas Arlaki. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. E, Europos parlamentas formuoja labai svarbią poziciją dėl e, nepilotuojamų orlaivių naudojimą. Suderinta rezoliucija būtų pirmas žingsnis siekiant visiškai uždrausti šio siubingo ginklo naudojimą. Jeigu yra bent viena priežastis visiems laikams uždrausti naudoti šios nepilotuojamus orlaivius, tai yra tas faktas, kad tai yra naujas ginklas. Mes turime siekti taikos. Ir dėl to turėtumėm sustabdyti naujų ginklų išradinėjimą. Nereikėtų naudoti naujų technologijų tam, kad būtų išrasti nauji ginklai. Taigi aš e, esu nustebęs kai kurių kolegų argumentais. Tarptautinė teisė e, draudžia tokį žmonių žudimą ir būtent dėl to, ir turint beje anksčiau mano, anksčiau, omeny anksčiau mano išsakytus argumentus, mes turėtumėm suformuoti griežtą poziciją prieš šios naujus ginklus. Aš tikiuosi, kad mūsų rezoliucija bus e, pirmas žingsnis siekiant visiškai uždrausti šios ginklus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pradedame e, spontaniškus pasisakymus. Visų pirma, kolega Paška. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami tarybos atstovai, nepilotuojami orlaiviai yra moderni technologija, juos e, vysto praktiškai visos e, pažangios e, šalis, jie e, gali būti naudojami labai vairiais tikslais, pavyzdžiui, stebint e, transportą, eismą, ypatingomis situacijomis, kai kurios tokius orlaivius gali naudoti ir meteorologai. ES neturi bendros kariuomenės, neturi bendrų ginklų, taigi mes negalime paveikti tų šalių, kurios savarankiškai rengia savo gynybos koncepcijas. Bet mes turėtumėm siekti tarptautinės konvencijos, kur būtų nustatytos sąlygos, kaip gali būti naudojami nepilotuojami orlaiviai ginkluotose konfliktuose. Man atrodo, tai yra vienintelis požiūris, mes, kurio mes galime laikytis. Ačiū toliau kolega uh, Morvai, kolegė. Morvai. Ačiū, pirmininkė. Matome, kad salėje sėdi labai nedaug narių, tai beje yra įprastas reiškinys. Vis dėlto, ko gero, visi suprantame, kad kalbame apie realius žmonės, realias problemas ir e, realias tra, tra, e, tragedijas. Šiandien mes kalbame apie ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimą. Ir man į galvą šovė štai kokia mintis. Galbūt reikėtų surenkti klausimą bent jau Skype'u apie tokias naujas technologijas. Mes galbūt galėtumėm pasi, padiskutuoti uh, su žmonėmis Jemene, kurie yra praradę savo giminaičius būtent dėl tokių orlaivių naudojimo. Galbūt e, reikėtų padiskutuoti su tai žmonėm, kurie nukentėjo nuo JAF veiksmų. Ir tokie žmonės galėtų aiškiai pasakyti, kad e, mes galėtume aiškiai pasakyti, kad tokie ginklai nepadeda kovoti su terorizmu, jie kaip tik motivuoja teroristus. Taigi aš manyčiau, kad šiuo klausimu vertėtų surenkti klausimą. Ačiū, kągi baigiame spontaniškus pasisakymus. Dabar norėčiau suteikti žodį ministrui Kurkului, kuris pasisakys vyriausios įgaliotinės Ešton vardu. Prašom. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju visiems už pasisakymus šią labai svarbę temą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Visų pirma, tai kaip bus toliau plėtojama nuotolinių e, per atstumą pilotuojamų orlaivių politika bus remiama kelių veiksnių - politinių veiksnių, Europos institucijų, valstybių narių, mūsų rinkėjų. Tai yra pirmasis veiksnys. Bet taip pat politikos vystimasis bus veikiamas ir pramonės plėtros. Žinoma, institucijos gali teikti gairias rinkai, tačiau tas procesas turės būti interaktyvus Taigi vienas dalykas yra aiškus. Nuo per atstumą pilotuojantiems orlaiviams rinka tik plėsis. Be to, kaip Europos, kai Europos Sąjungos e, tarybos darbas toliau tęsis, valstybės narės irgi ras įvairių, gal net naujų būdų panaudoti tokius nepilotuojamus orlaivius. Bet kol kas dar neprieme to etapo, kai būtų priimtas konkretus sprendimas dėl tokių orlaivių naudojimo. Svarbiausia nepamiršti konteksto. Turime pažvelgti į Europos vaidmenį visame pasaulyje ir juo remiantis nuspręsti, ko mums iš tiesų reikia. Taip pat norėčiau priminti būtinumą laikytis tarptautinės teisės normų. Ir noriu pakartoti, kad mes manome, jog visi ginkluoti konfliktai turėtų vykti nepažeidžiant tarptautinės teisės. Ir be abejo, tokias temas svarstome su visais savo tarptautiniais partneriais. Be abejo, taip pat reikia nepamiršti ir etinio nepilotuojamų orlavių naudojimo aspekto, taip pat e, visi žinome, kad jau galioja e, pagrindinių žmogaus teisų dokumentai, hartija yra vienas iš tokių. Taigi, technologijoms toliau vystantis reikės būtinai įvertinti, kiek tos naujosios technologijos E, dėrės su tokiais tarptautiniais teisės aktais. Taip pat, ką sakė daugelis pasisakiusių, kad nepilotuojamų orlaivių naudojimas turi būti atliekamas laikantis tarptautinės teisės normų. Dėkui. Komuniko dieve. Dėkoju. Noriu pranešti, kad gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijų, dabar diskusiją baigiame, na, o balsavimas įvyks rytoj 12 e, valandą atį vidurdienį.